Nesvarbu, ar kalbėtume apie e, padėtį artimuosius rytuose, ar Europoje, ar kitur kur nors pasaulyje. Pagal taptinę teisę yra labai aiškiai numatyta, kad e, sienų keisti pasitelkiant karinę jėgą negalima. Ir tokios pozicijos iš toliau laikysės ES. Ir jos laikysime vieningai. Ta vienybė ir aiškumas padėjo mums veiksmingai apginti mano minėtus principus labai sudėtingomis aplinkybėmis. Galvodama apie artimuosius rytus, aš matau štai tokią situaciją. Šiuo metu nevyksta jokio pataikos proceso. Ir nežinau, ar galiu tą pasakyti da, tą angliškai, bet itališkai yra toks posakis. Da, uh, kiškite koją į tarpdurį, tarp, kad, galėt, kad duris neužsitrenktų. Taigi mes turime daryti viską, kad e, prasidėtų tvarus taikos procesas. Tam reikia tarptautinio konsensuso dėl parametrų, dėl to, kaip, koks turėtų būti dviejų valstybių sprendimas. Bet to reikia, kad būtų pakankamai ir politinės valios abiejose pusėse. Europoje mūsų geroji valia nekelia jokių klausimų. Šiandien reikėtų vengti, kad mūsų partneriai artimuosiuose rytuose, ir čia galima kalbėti apie parabų šalis ir apie Egiptą, Egiptas vaidina labai svarbu vaidmenį, da, da, ne tik vakarų krantę, bet ir gazos ruožę, kartu su Jordanu turime da, daryti viską, kad šios tendencijos neįsitvirtintų. Taip, kad nesitiktų taip, kaip sakė Elena nesitiktų taip, kad dviejų valstybių e, sprendimo nebus įmanoma įgyvendinti. Negalime leisti, kad e, dviejų valstybių sprendimas taptų neįmanomas, net ir tuomet, kai atsiras politinė valia jam įgyvendinti. Aš prisimenu, kad kai pradėjau dirbti, nuvykau į Izraelį prieš keturis su pusę metų. Ir ten aš pasakiau iš karto, šią, šį konfliktą galima įspręsti. Bet tam reikia tarptautinio konsensuso, tarptautinio, tarptautinio sutarimo ir geros valios. O šių dalykų dabar nematome. Mes, europiečiai, puikiai žinome, kad de, de, jei nebus pritaikytas dviejų sprendimų sprendimas, tuomet ta, bet koks sprendimas bus niekinis. Visi regiono veikėjai e, tą puikiai žino, palestiniečiai tą puikiai supranta. Kaip šio regiono draugai, aš norėčiau, tai, mes norėtume taip pat paminėti ir arabų šalių iniciatyvų už jų pagalbą per dėrybas. Europos Sąjunga yra įsitikinusi, kad ir Izraeliui, ir Palestinai, ir visam regionui bus naudinga nepamiršti dviejų valstybių sprendimo. Be to yra gyvybiškai svarbu, ir tą noriu labai aiškiai pasakyti tiems, kas kalbėjo apie, tą, e, e, tiems, kas kalbėjo apie Izraelio saugumą, kad tai tai yra tas dviejų sprendi, valstybių sprendimas, yra nepaprastai svarbus, norint užtikrinti Izraelio saugumą. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir aš nekantriai lauksiu parlamento narių pasisakymų kitų darbo atvarkės klausimų. Ačiū, Ačiū ponė vyriausiai galiotinė. Baigiame diskusiją šią temą ir dabar pradėsime diskusijas pagal kitą darbo tvarkės klausimą. Tarybos ir komisijos pareiškimai vyriausios susigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas, ponios Federikos Mogherini pareiškimas dėl padėties sudane. Žodis jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Sudano žmonės reikalauja pokyčių. Jau keturis mėnesius jie dalyvauja viešose demonstracijose. Nepaprastai išaugo bazinių prekių kainos. Jie reikalauja laisvės, teisingumo ir taikos. Paplitęs visur įvaizdis baltai dėvinti mergaitė ant mašinos, ant automobilio stogo, e, besikreipiant į minę, ji tapo Sudano laisvės simboliu. Mes, europiečiai, norime paremti jų siekius E, laisvės. Mes norime, kad Sudanui pasisektų, norime, kad jų laisvės šauksmas būtų išgirstas ir kad jis virstų konkrečiais pokyčiais šalyje, kuri labai daug jau iškentėjo. Praėjusią savaitę Sudano kariškiai perėmė valdžią ir Albašyrą paskelbė namų areštą. Kaip žinote, jie apkaltino tarptautinis e, baudžiamųjų e, bylų teismas ir nekartą raginome tą teismą įgyvendinti arešto orderį Kariškiai pranešė, kad bus dviejų metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo metu e, reikalus tvarkys karinė e, taryba. Tačiau šį pareiškimą iš karto atmetė ir opozicinės partijos ir protestuotojai. Jie pareikalavo garantijų, kad įvyktų kiek manoma greitesnis e, civilių persitvarkimas. Mes taip pat manome, kad kariškių taryba nepateikė tinkamų atsakymų ir raginama įvykdyti taikų e, pertvarkymą. Pastarosiomis dienomis kariškių atstovai bandė e, užpildyti šią spragą, demonstruodami gerą valią. E, karinės tarybos sudėtis buvo pakeista. Atsistatydino žvalgybos ir saugumo tarnybų vadovai bei paleisti kai kurie suimtieji. Šie žingsniai yra ženklas, kad galbūt atsiras erdvės dėryboms. Akivaizdu, kad be realių pokyčių krizė Sudane tęsis, kad taip nenutiktų. E, reikia nedelsiant įtvirtinti civilio, civilių vyriausybę, kuriai būtų suteikta galimybė priimti sprendimus. Reika, reikalingas įtraukus, galutinis e, pilietinis procesas. Reikia atsižvelgti į sudaniečių reikalavimus įgyvendinti visas reformas. Mūsų prioritetas išvengti tolesnio smurto, e, komendanto valandos atšaukimas Taip pat raginame visas šalis susijusias šalis vengti bet kokių provokacijų. Taip pat raginame toliau stiprinti pasitikėjimo priemonės e, per pereinamąją karinę e, tarybą, raginame paleisti visus politinius e, sulaikytuosius. Taip pat privalu patraukti atsakomybėm tuos, kurie įvykdė nusikaltimų pastarosiamis savaitėmis ir mėnesiais. Tai būtų sukurta tinkama aplinka prasmingoms dėryboms, kad visos susijusios šalis, taip pat ir pereinamoji kariškių taryba, Sudano profesionalų asociacijos ir kiti veikėjai galėtų e, gerą valią bendradarbiauti. Taip pat svarbu, kad opozicija išliktų vieninga šiuo e, kritinės svarbos laikotarpiu. Užbaigdama noriu priminti, kad E, mūsų pareiškime ir pozicijose praėjusią savaitę e, komentavome Afrikos Sąjungos komisijos Musafaki padarytą pareiškimą. E, noriu pritarti vakar Afrikos Sąjungos taikos ir saugumo tarybos padarytą pareiškimą. Taryba pareikalavo iš karto perdėti valdžią vyriausy, perinam, persitvarkymo vyriausybei, kuriai vadovautų civiliai. Taip pat užtikrinti įtraukų konsultacinį procesą, kurio metu būtų susitarta dėl visų pertvarkymo aspektų, būtų surenkti laisvi ir sąžiningi rinkimai. Mūsų broliai ir seserys Afrikoje nori, kad šiems procesams vadovautų civiliai. Mes visiškai palaikome Afrikos Sąjungos reikalavimus. Tokia yra mūsų pozicija šiuo klausimu ir kol taip nebus, kol pertvarkymo procesui nevadovaus civiliai, Af ES nepripažins e, pereinamojo laikotarpio kariškių tarybos teisėtumo. Kai valdžia bus perduota civiliams, ES bus pasirengusi teikti visą reikalingą ekonominę ir politinę paramą. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Vyriausiai įgaliotiniai. EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Joachim Celė. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir vėl Alžyrė ir Sudane žmonės taikiai mm, protestuodami padarė e, tai, kas atrodytų neįmanoma. Du diktatoriai e, buvo nuversti, buvo priversti atsitraukti. Tačiau reikia ir tvirtos pilietinės visuomenės organizacijų, Mm, jas įsteigti, kurti yra labai sunku po mm, metų metus e, trukusių žmogaus teisų pažeidimų grupių. Niekas nežino e, Sudane, ar mm, sukarintos struktūros e, leis steigti laisvas struktūras. Vyriausiai galiotiniai pirmininkaujant, bendradarbiaujant su Afrikos sąjunga, buvo sutarta remti pilietinės jėgas Sudane, kad Sudanas nevirstų antrą Libiją. Pirmiausiai reikia paleisti politinius kalinius ir liautis e, vykdžius prieš, prieš, priespaudą prieš e, etinės mažumas. Ačiū. SRD frakcijos vardu pasisakys ponas Gerero Salom. Pirmininkė, ponė vyriausioji galiotinė, e, iškilo pokyčių perspektyva, pokyčių, kurių reikalauja Sudano žmonės. E, ir čia lyderės yra moteris, bei kai kurie visuomenės sektoriai. E, tai yra tos šalies potencialas siekti progreso. Tačiau pastaruosius 30 metų autoritariška vyriausybė e, sukėlė humanitarinę krizę apie 7 milijonai šalies gyventojų mm, gyvena patirdami alkį ir badą. E, yra daugybė milijonų pasitraukiusių iš savo gyvenimų šalių bei daug pabėgėlių iš kaimininių valstybių. Ir visa tai e, situacijoje, kuomet Eritreja, Etijopija, Somalis, Džibutis, Pietų, Sudanas, e, prisideda prie e, tos svarbiausios, e, reikšmingiausios pasaulyje vykstančios humanitarinės krizės. Daugybė milijonų žmonių susiduria su, su didžiuliais sunkumais. Ir būtent e, šiems žmonėms turime pasiūlyti atsakymą per humanitarinę pagalbą, e, paremdami e, stabilę tvarką. Mūsų frakcija pritarė komisijos išsakytai pozicijai, vyriausios įgaliotinės išsakytai pozicijai paremti civilių e, vyriausybės e, persitva, pe, vedamą persitvarkymą, pareikalauti, kad Bašyra ateisų tarptautinis baudžiamasis teismas ir suteikti reikalingo maisto medikamentų ir galimybę kovoti su įveikti šią ypatingą humanitarnę krizę. Grupė parazumėnė liberalų ir demokratų. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu kalbės ponė Skakė. Ačiū, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Kolegos e, Sudane e, gyventojų vidutinis amžius yra 19 metų ir tai jauni žmonės, e, įskaitant Aną Salą, e, išsakė garsiai savo e, siekius. E, diktatorius, e, e, kuris, kurį, pe, kurį baudžiamojo atsakomybėn ketina patraukti tarptautinis baudžiamasis tribunolas, buvo priverstas atsitraukti. Tai aiškiai parodo, kad e, laisvės siekis nugali korupciją ir kitus neįjamus reiškinius, valdy, suvaldyti migraciją, E, reikia mėginti taip, kad tai e, netaptų pražutimi jaunai kartai Sudane. Demokratiniai judėjimai, pilietinės visuomenės institucijos e, yra stabdomos, tad norint išvengti E, Libijos scenarijaus pasikartojimo reikia išnaudoti dar likusią mm, erdvę veikti ir paremti tuos jaunus žmonės. Amali New York Times laikraščiai sakė, kad galvą nukirtome, bet kūnas vis dar gyvas. Noriu padėkoti visiems uh, už bendrą darbą šios kadencijos metu, manau, mums reikia dar stipresnės Europos, negu kad ji buvo prieš penkerius metus, turint galvoje naujausius įvykius pasaulyje. Ačiū. Dabar Guengel frakcijos vardu, ponė Veržė. Labai ilgai dvėjojau, ką sakyti, ką turiu pasakyti šiuose diskusijose, kuriuose, kurių GUE paprašė, kad paremtų Sudano žmonės ir išreikštų mūsų solidarumą tūkstančių Sudano moterų atžvilgių, kurios taikiai demonstruoja nuo e, gruodžio 19-osios, nežiūrint e, šimtų žuvusių, daugybę sužeistų. Kaip žinote, ponė vyriausiai galiotinė, ne, ne kartą turėjau galimybę čia parlamente piktintis ES santykiai su Albašyro diktatūra, bet galbūt dar per anksti vertinti praeitį, tai bus ateityje. Bet ES turi pareikalauti, kad šalyje atsirastų civilių vyriausybė, e, trejato pavyzdžių ir e, kad būtų patvirtinta pereinamoji vyriausybė. Karinė dabartinė vyriausybė negali būti pripažinta. Tik tai e, Rusija ir Pietų Sudanas ją pripažino Ji atsakinga už e, veiksmus Sudano veiksmus Jemenį, taip pat su, e, dėl kovos su gangavedais. Taip, Albašyras be abejo turi būti teisiamas dėl savo nusikaltimų. Mes galime jiems padėti, jūs galite padėti Sudano žmonėms, kad ta e, revoliucija iš tikrųjų įvyktų ir kad tokiu būdu regione atsirastų didesnis stabilumas. Ačiū toliau, ponė Nina Džil. Ačiū, pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Jau girdėjome, kad Sudanas pastarosiomis savaitėmis išgyvena didžiulius pokyčius. Albašyras išstumtas po 30 metų atsirado laikina vyriausybė. Nėra laisvos žiniasklaidos, beveik nėra maisto, politinė opozicija e, represuojama daug, daugelį metų ir infliacija antra pagal e, dydį pasaulyje. Nežiūrinti tai, Sudano žmonės, Sudano moteris turi siekių ir labai skeptiškai vertina kariškių vyriausybę, jie nori tinkamos civilių vyriausybės, kad būtų surenkti laisvi, sąžiningi ir teisingi rinkimai. ES ir šis parlamentas turėtų pademonstruoti solidarumą e, taikių demonstrantų atžvilgių mus turėtų neramintis paskelbtas dviejų metų pereinamasis laikotarpis. Turime pasiekti, kad laisva žiniasklaida vėl atsigautų ir kad būtų panaikinti apribojimai. Vyriausiai galiotinė. Sveikinu jūsų pareiškimą dėl to, kad tik patikimas ir įtraukus procesas atitiks Sudano žmonių viltis ir tik tai užtikrins e, ekonominės ir politinės reformas, kurių reikia šaliai. Bet turiu Jums klausimą. Kokie mechanizmai ir alijansai jūsų nuomonė būtų tinkami artimiausių laikotarpių, kad e, atsirastų demokratija šalyje ir ar EIVT vertina, vertins finansinius rautus e, į Sudaną, kai buvo pasielgta. Kai Prancūzija ėmėsi, tačiau kaip JAF ėmėsi priemonių dėl PNB Baribas banko e, veiklos Sudane. E, Ačiū. Labai dėkoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Panas Marijas, pirmasis kalbėtojas, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nekartą esame šioje salėje kalbėję apie padėtį Sudane ir Pastaruoju metu visi smerkė Delbašyro politiką ir reikalavo, kad ES imtųsi priemonių situacijai pagerinti, pagerinti, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisų pažeidimams. Ir žmonės išėję į gatves patys surado to susidariusios padėties atsakymą. Tačiau iš tikrųjų režimo šalinkai vis dar tebėra valdžioje. Ir ši karinė vyriausybė vargu ar galės iš tikrųjų da, užtikrinti demokratinę da, šalies plėtrą. Turime daryti kuo didesnį spaudimą tam, kad būtų surinkti demokratiniai rinkimai. Tai yra būtina tam, kad galima būtų spręsti labai sudėtingas politinės problemas šioje šalyje bei pagerinti e, socialinę e, žmonių padėtį. Taip mes užkirsime kelią socialiniai katastrofai, e, kuri grėsia visam regionui. Ponas Kastaldo. Dėkuoju, ponė Pirngi, po 30 metų Sudanas pagaliau pradėjo naują istorijos puslapį. Ir atrodo, kad tai, kas buvo neįmanoma, tai yra įmanoma šiandien. Omaras Al-Bashiras, kuris... De, uh, yra da, apkaltintas genocidų darfūrė, pagaliau yra da, nuimtas. Bet da, kariškiai pasinaudojo tuo, kad žmonės mobilizavosi. Ir ši vyriausybė yra kariškių vyriausybė. Ir, Labai gali būti taip, kad ši vyriausybė taip pat bus despotiška, tokia pat kaip ir Albašyro vyriausybė. Ir tol, kol mes nebus atsižvelgta į opozicijos reikalavimus, į protestuotojų reikalavimus netaikyti smurto. Ir kol ne bus e, iš tikrųjų nušalinti nuo pareigų visi buvę Beširo režimo šalininkai, niekas nepasikeis. Mums reikia įtrauk, įtraukesnio proceso, kuris atsižvelgtų į Sudano gyventojų poreikius ir kad gyvendintų tokias reikalingas reformas. Bet tam, kad šis procesas prasidėtų, reikia, kad būtų sukurta civilių vyriausybė. Europa turi reikalauti, kad problemas būtų sprendžiamos taikiai. Mes turime panaudoti visą savo ekonominę galę. Negalime negalime taikstyti su tuo, kad dabar valdžią perėmė kariškių valdžia, kuri labai tikėtina pralies taikių protestuotojų kraują. Äh, Olas Rubikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kalbant apie Sudaną, labai svarbu turėti omenyje mm, tausos plėtros tikslus, darnaus vystimosi e, tikslus, kadangi švarus vanduo Mm. Nuotekų tvarkymas e, turi būti užtikrinamas tam, kad būtų užkirstas kelias įvairioms lygoms. Taip pat ir septintas tikslas e, - atsinaujinantys energijos šaltiniai e, irgi turėtų būti dėmesio centre, nes juos įgyvendindami mes labai daug pasiektume ir Sudano ateičiai tai suteiktų reikiamą stabilumą. Dėkoju. Ačiū ponui Rybek. Dabar vėl kreipiuosi į vyriausiąją įgaliotinę ponę Federiką Mogerinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už aiškę pareikštą paramą mūsų pozicijai, mūsų darbams dėl konkrečiai iškelto klausimo apie mūsų strategiją planuojamą ar alijansus tai mėginame tą sklandžią pareigą prie kitokio režimo sieti su pilietinė visuomenė. Kaip visada ir taip neretai nutinka, kai mūsų pozicijos e, yra panašios, interesai panašus, mes bendradarbiaujame su Afrikos sąjunga Afrikos sąjunga tikrai perėmė labai nemažą vaidmenį čia, man atrodo, tą labai svarbu pabrėžti ir kai kas iš kolegų čia sakė, kad pokyčiai Sudane yra didesnio, e, platesnio masto poslinkio ženklas visame regione ir tai gali įpūsti naujų vėjų E, ir lemti pokyčius ir kitose šalise, tarp e, Etijopijos, e, su Etijopijos atstovais jau vyksta dialogas, nežiūrint to, kad regione problemų dar daug. Taigi, turėdami visišką paramą Europos parlamento, galiu kalbėti už komisiją, bet tikiuosi ir už tarybą, mes sieksime sklandžios pareigos e, pilietinio e, sprendimo regione ir tikimės, kad tai ir įvyks, kad e, jaunimas Sudano įgyvendins savo viltis, lūkesčius, bet be abejo tai susijęs su įvairiais keblumais, čia atsiveria naujos galimybės, tačiau ir iššūkių nemažai mm, kyla. Noriu padėkoti kolegoms, kurie pasinaudojo progą paskutinį kartą pasisakydami parlamente per šią kadenciją kaip parlamento nariai. Aš pati noriu pasakyti, kad man buvo visada malonu dirbti su Europos parlamentu, ypatingai su kolegomis, kurie ypač e, domisi saugumo ir užsienio politikos klausimais. E, bet e, be abejo, dar vyks kai kurie kiti sustikimai, balsavimai parlamente ir aš dar turėsiu progų padėkoti jums visiems. Dėkoju vyriausiai įgaliotiniai. Mes taip pat jums dėkojame už jūsų darbą, dėkojame už tai, kad buvote su mumis. Baigiame diskusiją apie Sudaną ir toliau pereiname prie Tarybos ir komisijos pareiškimų dėl Europos parlamento rinkimų neliečiamumo apsaugos, ypatinga dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui. Norėčiau pasveikinti atvykusius tarybos atstovus ir komisijos narį poną King. Džiaugiuosi galėdamas pirmininkauti šiam posėdžiui, kadangi man kaip e, Europos parlamento biuro e, nario, sakingam už kibernetinę saugumą, ši tema yra itin svarbi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Kitais mėnesį vyks Europos parlamento rinkimai. Jie vyks visiškai kitomis aplinkybėmis nei ankstesni rinkimai kenksminga veikla internete, išpoliai prieš rinkimų infrastruktūrą gali sukelti grėsmę rinkimų procesui mūsų demokratinėje santvarkoje ir tai padidins mūsų visuomenės pažeidžiamumą. Rinkimai vyks vienu metu visose valstybėse narėse, truks ket, jie truks keturias dienas. Todėl suprantame, kad kibernetinių išpolių grėsmė ir dezinformacijos klaidos grėsmė yra labai didelės. Jei e, pavyktų e, išpolikams e, paveikti padėtį vienoje šalyje, tai turėtų da, domino efekt, pagal domino efektą paveiktų padėtį kitose valstybėse narėse diskredit, ir taip būtų diskredituotos ES institucijos. Be to, Tai bus nepaprastai svarbus laikas e, visoms mūsų nacionalinėms e, e, institucijoms, todėl kad kartu su Europos parlamento rinkimais vyks mažiausiai 50 kitų prezidento vietos valdžios nacionalinių parlamentų rinkimai. Ir savo darbų programoje mes nurodėme kaip, prioritetin, kaip prioritetinę sritį būtinybę užtikrinti laisvus ir demokratiškus rinkimus visoje ES. Todėl kava su dezinformacija ir ES gebėjimų reaguoti kibernetinius išpolius didinimas buvo vertinti, kai nepaprastai svarbus žingsniai siekiant užtikrinti ES kibernetinį saugumą. Manome, kad ši tema yra nepaprastai svarbi ir ji nuolat yra nagrinėjama ES tarybos posėdžiuose. Europos Sąjungos ir Europos Sąjunga gali papildyti vieną kitos veiksmus, apsaugodamos demokratijos procesus. Mes turime susitelkti, mes turėdama, aš turiu galvoje Europos Sąjungą ir, ir valstybės narės, bet ir nevyriausybinės organizacijas ir internetinės platformas. Turime imtis v, priemonių visose sritise kovodomis su šiomis grėsmėmis. Uh, 2018 m. vasario mėnesį Europos vadovų taryba patvirtino rezoliuciją, pagal kurią numatyta užtikrinti, kad Europos parlamento rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi. Be to buvo patektas teisėkuros pasiūlymas, kuriuo siūloma yra pakoreguoti direktyvą dėl Europos politinių partijų, kurią patvirtino dvi teisėkuros institucijos. Be to yra parengtas kovos su dezinformacija veiksmų planas. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, pasinaudodama progą, aš norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, e, nes jo dėka mums pavyko patvirtinti e, e, taisyklės, kurios užtikrins, kad Europos partijos ir politiniai fondai tinkamai tvarkytų asmens duomenės. Mes norime užtikrinti, kad nei kibernetiniai išpoliai, nei dezinformacijos klaidos kampanijos, kad ir kas jas vykdytų, dar ar, ar ES veikėjai, ar kas nors iš išorės nepaveiktų ES, ES parlamento rinkimų. Turime už. Uh, kovoti su visomis galimomis e, problemomis. Aš turime užpildyti visas spragas. Iš tikrųjų, per pastarąjį mėnesį buvo imtasi tam tikrų priemonių išėkiančių tikslų. Vyko taip pat ir da, kibernetinio saugumo užtikrinimo tinklo darbas. Jis padėjo valstybės narėjams identifikuoti bendras grėsmes, taip pat ir buvo sukurti kontaktiniai taškai veikiantis valstybės narise, ir jie keisės operatyvę informaciją apie galimas grėsmes. Mes taip pat stipriname ES žiniasklaidos sistemą, stiprindami nepriklausomų faktų patikrinimo pareigūnų tinklą. Taip pat siekiame apsaugoti rinkimų proceso neliečiamumą, bendradarbiaudami su verslininkais ir pilietinė visuomenė. Ėmėmės priemonių prieš galimus kibernetinius išpolius prieš mūsų rinkimų sistemą. Laikydamiesi rekomendacijų dėl kibernetinio saugumo mes taip pat ėmėmės uh, priemonių da, ir čia Europos parlamente. Paraginome internetinės platformas elgtis atsakingai ir atskaitingai su veikla, kur, a, a, kuri yra susijusi su rinkimais. Taip pat pareikalavome, kad būtų laikomasi Dergėsio kodekso ir baigdama norėčiau taip pat paminėti bendradarbiavime su tarptautiniais veikėjais. Kova su dezinformacija yra svarbi mums sritis. Ir todėl mes ėmėmės veiksmų tam, kad nacionalinių lygmenių galima būtų identifikuoti e, e, e, su dezinformacija susijusias grėsmes. Europos komisijos delegacijų pateikta informacija padės mums parengti ataskaitą šio klausimu ir šios ataskaitos išvadas mes atsižvelgsime galvodami apie tai, ką reikėtų keisti po 2019 metais vykstančių Europos parlamento rinkimų. Apie tai mes kalbėsime konkrečiau ir išsameu per Europos vadovų tarybą, kuri vyks birželio mėnesį. Dėkuoju. Ačiū. Pone ministrė, noriu pasisveikinti su komisijos nariu Julian King. Prašau, žodis jums. Pirmininkė, gerbiami nariai. Diskusijos šią temą vyksta laiku. Ačiū, kad jas įtraukėte. Artėja Europos parlamento rinkimai ir dabar yra finalinis etapas įmantis priemonių kad tie rinkimai būtų saugus. Ko, ką nuveikėme E, girdėjote jau apie tai. Trumpai priminsiu, per pastarąjį pusmetį parengėme valstybių narių, su, suvienijimo su draugien e, valstybių narių rinkimų ekspertus, duomenų apsaugos ekspertus bei e, internetinio saugumo ekspertus, jungiame juos į tinkle, siekdami taip e, užtikrinti didesnį rinkimų saugumą. E, sukūrėme spartaus reagavimo ir perspėjimo sistemą tarp valstybių narių, tam, kad būtų galima aptikti e, ir atremti koordinuotas šmeižimo ar dezinformavimo kampanijas. Draugė su parlamento atstovais, su partijomis dirbame įgyvendindami švietimo informavimo kampanijas internete, stipriname rinkimų sistemo atsparumą. Surengėme seminarą su jumis, ponė e, pirmininkė, parlamente. Šį mėnesį įvyko e, saugumo, internetinio, kibernetinio saugumo ekspertų susitikimai įvairių kitų sričių ekspertų susitikimai, tikrinome mūsų sistemo atsparumą ir jūsų kolega parlamento vicepirmininkas Vyland e, atidarė vieną iš tų renginių. E, stambiosios interneto platformos įsipareigojo laikytis mūsų kodekso dėl kovos su uh, e, melginga informacija praėjusią vasarą. Mm, pagal tą veiksmų kodeksą platformos kas mėnesį teikia ataskaitas apie pažangą, kovojant su melaginga informaciją, ypač politiniais klausimais. Ir konstatuojame, kad pažangos pasiekta. Tačiau tos ataskaitos teikiamos buvo e, ne, neišsamios ir kai kuriuose sritise dar reikia imtis pastangų. Pasiekta konkrečios pažangos e, politinių, e, kamba, politinių reklaminių žinių skaidrumo srityje ir reikia užtikrinti visuomeniai tokias žinias, kurių jos pageidauja. Taip pat turime kovoti su botais bei netikromis paskiromis, už kurių nėra žmonių. Įgyvendiname e, e, projektą iš Correct the Code dalyvaujant pilietinės visuomenės atstovams. Ir dabar laukia, sulaukėme ataskaitų iš internetinių platformų apie kovo mėnesį ir visą informaciją paskelbsime savo svetainėje ateityje. Darome pasangas tose sritise, kur galėtume kažką pakeisti, kovojant su e, melaginga informacija prieš EP rinkimus konstatuojame, kad pasiekta tolesnės pažangos, pavyzdžiui, reikalaujant, kad politinio turinio informacija būtų skaidri. Tačiau dar lieka kai kurių užduočių. Noriu pasakyti, kad kai kurių šalių e, kompiuterinio saugumo tarnybos e, drauge e, atliks. E, e projektus gegužės viduryje, pasirengdami E, rinkimų saugumui ir tada galėsime įsitikinti, kokiu mastu tos sistemos iš tikrųjų yra saugios. Dar vienas dalykas, ką norėčiau paminėti. Vienas iš dar neišspręstų klausimų, kalbant apie platformas, tokias kaip Facebook. Tai Facebook sprendimas neleisti e, tarp valstybinių politinio turinio uh, žinių ir skelbimų. Žinau, kad tai sukėlė parlamento susirūpinimą. Pirmininkas Junkeris pasikeitęs e, laiškai su pirmininku Tajani pareiškė, kad tai Facebook priimtas sprendimas. E, Elgesio kodekse nėra nuostatų, pagal kurias e, pranešimus, politinio turinio žinias autoriai gali skelbti tik, tik tai vienoje šalyje, kurioje gyvena. Žinoma, Facebook e, turi laikytis įstatymų ir patys gali apsispręsti, kaip daryti. Ir šiuo atveju jų sprendimas ir jų pateiktas e, nacionaliniu įstatymu dėl rinkimų aiškinimas sukėlė abejonių, ypač Europos masto partijoms, ar jos turės galimybę veiksmingai bendrauti ir komunikuoti rengiantis Europos parlamento rinkimams. Kalbėjau apie tai Kalbėjome apie tai su atsakingais atstovais pastarosiamis savaitėmis ir šios institucijos generalinis sekretorius, taryba bei komisija nusintė laišką Facebook ir ten dar kartą išdėsti mums rūpinčius klausimus labai aiškiai, e, prašydami, kad Facebook peržiūrėtų savo požiūrį šioje srityje ir padarytų tai skubiai. Neturėjome galimybės iškelti šių klausimų uh, E, bet susitikimas su Facebook atstovais yra numatytas. Pirmininkė, kalbant apie rinkimų saugumą, jis e, nusto, nenustos būti aktualus po gegužės mėnesio rinkimų. Kaip buvo minėta, rinkimai Europos šalyse vis, vyks vos ne kas savaitę. Todėl turė, toliau turėsime dėti pastangas, kad užtikrintume rinkimų saugumą ir e, tinkamą po politinį gyvenimą šiame skaitmeninėme amžiuje. Birželio mėnesį vyks taryba, kur bus vertinama, kaip įvyko Europos parlamento rinkimai ir kokių pamokų išmokome, remsimės pirmininkaujančios valstybės komisijos ir susigaliotinės padaryto pareiškimu ir ataskaita, tai bus galimybė pažvelgti priekin ir parengti strategiją ateičiai. Ir žinoma, atsižvelgiant į tai, kas nutiks nuo dabar iki gegužės pabaigos, Turėtume e, pakalbėti, kaip reaguoti, kokias pamokas išmokti ir kokius būtinus žingsnius žengti ateityje. Taip pat šiais metais peržiūrėsime Elgesio kodeksą ir e, analizuosime, ką dar padaryti, kad užtikrintume e, internetinių platformų darbo skaidrumą politinėje erdvėje. Laukiu šiandienos diskusijų Ir tai tikrai ne kelių artimiausių savaičių iššūkis. Tas iššūkis ne, niekur nedings. E, turime nepamiršti, kad veiksmų reikės imtis toliau ir po rinkimų, bet turime žvelgti į tolesnę ateitį, kad, mū, kad demokratiški procesai išliktų tokie gyvybingi, kaip mes norėtume. Ačiū. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Ačiū komisijos nariai. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponia Danuta Marija Hübner. Yes. You, like say... Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir tarybai, ir komisijai už e, ryštą, už tokius konkrečius pasisakymus. Iš tiesų labai svarbu kovoti su kibernetinėmis atakomis per rinkimus, nes tai gali smarkiai paveikti e, rinkimų rezultatus, pačią rinkimų eigą. Neseniai Eurobarometro tyrimas parodė, kad 61 procentas mm, respondentų e, e, galvoja apie galimas kibernetinės atakas ir dėl to reikėtų Mm, didinti bendradarbiavimą tarptautinį, kalbėti apie konkretų finansavimą ir partijų pačių, kad internete vykdomos e, kampanijos, rinkiminės kampanijos e, būtų aiškios, kad būtų žinoma, kas nutiks su asmeniniais e, duomenimis ten pateikiamais. Taip pat komisijos veiksmai orientuoti į e, kibernetinio saugumo didinimą turėtų būti remiami visų valstybių narių kartu, nes tai padės piliečiams priimti informuotą sprendimą per saugius ir patikimus rinkimus. Ačiū dabar SRT frakcijos vardu. Žodis ponui Klot Morais. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu priemonės, kurių e, ėmėsi ar ketina imtis komisija, bet iš tiesų tema labai opi, tokių rinkiminių pažeidimų yra jau buvę ir jie kartosis labai tikėtina. E, Elgeson, Elgesenos kodeksas e, internete gali būti keičiamas, siūlomi įvairūs pakeitimai, o 116 milijonų apskritai yra e, netikrų paskirų e, sukurta e, Facebook'e, bet taip pat ir skaičiuojant e, Google paskiras, Twitterio paskiras turime daryti viską, kad iš tų netikrų paskirų nebūtų skleidžiama e, melaginga informacija, agitacija, e, kuomet yra naudojamasi tik tai tam tikrais algoritmais. Reikia e, apsaugoti piliečius kiek įmanoma geriau nuo užsienio įsikišimo į mūsų rinkimin, rinkimus. O kalbant apie ne interneto erdvę, turime tam tikrus e, saugiklius, e, taip pat išlaidas reikiamas numatytas atskaitomybę už jas, socialinės e, žiniasklaidos platformą siekiama apsaugoti nuo botų. Nesvarbu, kurioje erdvėje beveiktume, kolegos, reikia užtikrinti kad e, domenų apsaugos reglamentas e, būtų įgyvendinamas veiksmingai, kad būtų kreipiamas dėmesys į privatumą, asmens domenų e, apsaugą mūsų piliečių. Galvokime apie tai nuolat, prisiminkime analitiką, Facebook ir analitiką skandalą praeitįje. Aš esu Europos Sąjungoje, noriu, kad Europos Sąjunga E, veiktų sklandžiai ir kad niekas e, nesikištų į čia vykstančius rinkimus. Ačiū kolegai. Jums norima užduoti klausimą pagal mėlyną kortelę. Ponas Etheridge norėtų užduoti Jums klausimą. Ar sutinkate? Pagalvosiu. Na taip. Prašome užduoti klausimą. Ačiū, Klodai tikrai nepriimk labai už blogą, bet vis dėlto tikrai daug ką galima suprasti iš to, ką pasakyti. Tačiau, kai tos visos priemonės bus nuleidžiamos iš viršaus, valdžios institucijų, e, žodžio laisvė galėtų būti apribota ir ne visada tuomet e, jausiasi galintis štai atsistoti prieš visus ir pasakyti, ką galvoju. Kaip sakiau pačioje pradžioje, komisijos narys, manau, irgi sutiks e, su manimi apibendrindamas. E, ne tik reikia kalbėti apie žodžio laisvę, bet apie kišimasi į suverenius mūsų rinkimus. Ta ketina padaryti priešiškos mm, jėgos už mūsų teritorijos ribų. E, Brexitas e, tą parodė kiti procesai ir demokratinės struktūros gali būti tokiu būdu pakirstos. Aišku, labai vertiname visi žodžio laisvę, tačiau pakirtus pačią demokratinę struktūrą apskritai tos žodžio laisvės nebeliktų. Taigi e, turime saugoti savo neliečiamumą per šiuos rinkimus tiek internete, tiek ir įprastoje rinkiminėje kampanijoje. Zaprašau. Informacijos e, technologijos e, ir e, kitos informacijos iškreimimo priemonės naudojamos Rusijos. Jos jau buvo panaudotos ne kartą per rinkimus. Kam, siekiant kokio tikslo, norint pakengti demokratijai norint dar labiau suskaldyti Norint e, iškraipyti tiesą, e, palankioje šviesoje pateikiant tuos naratyvus, kurie yra naudingi Rusijai. Valstybės dūmoje įvyko tretieji e, svarstymai dėl dokumento, pagal kuri Rusija galės uh, atsijungti nuo tarptautinio tinklo. Mes turime imtis veiksmų tam, kad užtikrintume savo ir Rusijos piliečių saugumą. Dėkuoju toliau Alde frakcijos vardu, kalbės Pavelas Telička. Ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti ir ministrė, ir komisijos nariai Aš nekartosiu to, ką jūs sakėte, nes man atrodo, kad iš tikrųjų daug jau kas buvo pasakyti, ar tai žinome, kokia yra tikrovė ir galime pritarti tam, ką sakė kolegos. Iš tikrųjų, galim, turime pripažinti, kad pažangos yra padaryta ir komisaras pasakė, kad taip, dar kai ką galima būtų padaryti, tai yra akivaizdu. Bet nenoriu, nenoriu kartotis, bet vis tiek pasakysiu kad tai, kas buvo padaryta tobulinant platformų darbą, yra iš tikrųjų labai aktualu ir labai svarbu, bet nepamirškime dar vieno aspekto. Ir čia reikia pravesti paralelę su tuo, e, kai buvo vedamos darybos dėl kibernetinio saugumo. Nepamirškime, kad rinkimai be abejo yra svarbus dalykas, bet tokia pasvarbi yra mūsų piliečių sveikata, jų gerovė. Ir prieš kelias minutės, ministrė, jūs pasakėte svarbių dalykų, bet neman, man atrodo, kad valstybės narės ne visiškai tam pritarė. Aš nematau veiksmų valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse atsisakoma pripažinti grėsmės, apie kurias kalbam, kalba kolegos. O juk nuo to priklauso ne tik rinkimų rezultatai, bet ir piliečių gerovė ir sveikata. Štai tokia yra tikrovė. Taigi aš manau, kad taip galime sakyti, kad mums pavyko patobulinti teisės aktus ir imtis kitų priemonių, apie kurias jūs kalbėjote. Visos tos priemonės yra skirtos mūsų saugumui užtikrinti, e, užtikrinti, kad nebūtų iškreipti rinkimų rezultatai, bet kartu galima pasakyti, kad mums reikia keisti mąstyseną. Apie tai kalbėjome beje su komisijos nariu e, prieš kelias savaitės vykusime renginyje. Nes šiuo metu susidurėme su tikrai labai didelėmis grėsmėmis ir jos uh, grėsmėmis, kad, kad kažkas mūsų užkovos ne karinėmis priemonėmis, bet informacinėmis priemonėmis. Jei mes tinkamai nepasiruošime šioms visoms grėsmėms, liksime pažeidžiami ir mums bus tikrai pakengta. Pone Marijas, dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, ši problema yra labai sudėtinga. Netikros naujienos ir kišimasis į rinkimus yra dalykai, su kuriais mes kovojame kovos su kibernetinio saugumu, atsiprašau, kibernetinio saugumo užtikrinimo priemonėmis. Bet yra dar vienas dalykas, apie kurį jūs nekalbėjote, tai yra teisė gauti informaciją ir būtinybė apsaugoti žurnalistus. Kitaip e, labai lengva bus skleisti klaidingą informaciją ir niekas negalės iš tikrųjų jos patikrinti. Bet to turime kovoti su informacijos manipulacijomis visur, įskaitant ir Facebook'e. Džiaugiamės, kad ponas Zuter, Zu, Zuckerbergas sustiprino, sugriežtino Facebook'o privatumo užtikrimo taisyklės. Bet nepamirškime, kad kartais tai gali pakengti ir tiems, kas dalyvauja rinkimų kampanijoje. Mums taip pat reikia da, užtikrinti skaitmeninį švietimą ir geriau apsaugoti žurnalistus. Dėkoju. Toliau Klaus Buchner, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Komet eina kalba apie laisvų, e, sažiningų ir slaptų rinkimų apsaugą, mes kaip teisės aktų leidėjai esame dar tik visako pradžioje. E, pirmi mėginimai pasirinkimus apsaugoti dabar yra daromi. Todėl noriu padėkoti visų pirma komisijai, kuri labai rimtai ėmėsi to darbo. Tačiau išvelgiu vieną keblumą. Reikia pristabdyti mėginimus, reikia užkirsti kelią jiems, e, tiems mėginimams kištis į E, mūsų rinkimus. Ir sustarimas dėl dviejopos paskirties prekių blokuojamas jau uh, E, ilgą laiką taryboje. Tai reiškia, kad priešiškai mūsų atžvilgių nusiteikusios jėgos e, imasi įvairiausių priemonių ir gali tą daryti tam, kad darytų įtaką mūsų rinkimams. Taigi apeliuoju į ministrų tarybą, kad toji blokada pagaliau liautųsi. Ačiū. Dėkoju. Toliau EFDD frakcijos vardu kalbės ponas Etheridge. Prašome. Dėkoju. Na kągi, Mes turime apsisaugoti nuo šių piktų, piktavalių, blogiečių, kurie siunčia klaidingą informaciją ir kuriems pavyko, va taip, va, skleidžiant tą informaciją, laimėti Brexito referendumą. Bet mes nesusimastome, kad iš tikrųjų šios priemonės gali sukelti cenzūrą ir bus apribota raiškos laisvė. Nepamirškime, kad establishmentas kontroliuoja visą žiniasklaidą. Pažiūrėkite, kas vyksta Junktinėje karalystėje. Vienas iš da, uh, stambiausių da, žinių skleidėjų internete da, remia da, valstybę, atsiprašau, vyriausybę ir jos yra remiamas tai, kas dabar vyksta, taip labai yra pavojinga. Taip, Facebookas ir kiti turėtų da, da, pasitemti, bet jei vyriausybės tvirtins tokio pobūdžio taisyklės, kurios leis apriboti veiklą internete, pagalvokite, susimastykite. Pagalvokite, da, kas įvyks. Įsivaizduokite, kad prokapitalistiškai, antiekologiškai nusiteikę veikėjai viską kontroliuos tuomet. Ar tai jums patiks? Ar apskritai galime net įsivaizduoti tokią situaciją, kad žmonėms nebus leista įsakyti savo nuomonės. Mes nuolat šioje salėje kalbame apie laisvę, o kas gali būti svarbiau nei laisvė reikšti laisvai savo mintis. Aš esu įsitikinęs, kad nieko nėra svarbiau nei de, de, de, šį laisvę. Ir jei pasakyčiau kitaip, tuomet visi jūs sėdintys šioje salėje užliptumėt ant barikadų ir reikalautumėt, kad jūsų teisė reikšti jūsų įsitikinimus būtų užtikrinta. Pone Etheridge, ar jūs atsakytumėte klausimą, kurį jums noriu užduoti Pavel Teličką? Taip, prašome. Uh, Dėkoju už tai, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Aš iš tikrųjų visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte apie raiškos laisvę. Tačiau iš jūsų pasisakymo man nesusidarė įspūdis, kad jūs esate susirūpinęs dėl galimų kibernetinių išpolių iš rytų ar e, valstybių ar iš kitur kur nors. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs esate susirūpinęs dėl tokios galimos iš, kibernetinių išpolių grėsmės? Ir jei taip, tai kaip jūs siūlote mums e, mažinti šią grėsmę? Dėkuoju Jums už šį klausimą, puikiai suformuoluotas klausimas. Taip, aš esu susirūpinęs, taip, aš nenoriu, kad, uh, nes, kad kas nors kištusi į laisvus rinkimus. Bet jei mes kalbame apie e, riziką, gyvenimas susijęs su rizika, su ta rizika, kad e, žmonėms nebus tai leista išsakyti savo nuomonės ir su ta rizika, su kuria, kuria pagal kurią valstybė taps totalitarinė, aš tiesą sakant pasisakyčiau už tą riziką, kuri labiausiai e, e, kenkia žmogaus laisvei. Dėkuoju, toliau ponas Batin. Jo nėra salėje. Gerai. Toliau Jean-Marie Le Pen. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. E, prieš 25 metus e, François Mitteranas kalbėjo apie užmėtimo akmenimis sampratą, bet e, iš tikrųjų reikia kalbėti apie vykstantį karą, apie trumparegiškumą. Kare susirėmė nacionalinės armijos ir E, nuo Vladivostoko iki Gibraltaro besidriekiančiam žemynui iškilo pavojus e, susijęs su demografinėmis pasaulio tendencijomis. E, na, mandagiai kalbant, e, vyksta invazija į mūsų teritorijas, kėsinamas į mūsų laisvės, nepriklausomumą ir į mūsų gyvenimo būdą. Mes turime teisę atremti tai visomis turimomis priemonėmis, kad nugalėtume tai ir veiktume, tai Europos Sąjunga šiandien paralyžiuoja valstybės, kur, kurios ją sudaro. Tokių momentų, kuomet gynybiniai pajėgumai ir galimybė mobilizuotis yra būtini labiau nei bet kada. Apie ką masto Europos tautų federalistai? jūsų asamblėja išlink, išrinko valstybių narių žmonės, kur, kur, valstybių, kurios yra ES narės. Turime kalbėti apie visų pasaulio šalių e, mor, moralinę, politinę tvarką, apie jungtinių tautų E, struktūrą. Tauta išlieka veiksmingiausia struktūra, kuri geriausiai gali išgyventi ir apginti savo narius. Būtent iš čia kyla nacionalinės tapatybės jausmas, tapatinimas su savo tėvynė. Būtent tai yra svarbiau nei atskiro individo likimas ir tai yra ateities kartų išlikimo garantija. Kita vertus egzistuoja Europos civilizacija. E, kuri gimė iš būtinybės bendradarbiauti šiame žemynė. Demografinė revoliucija e, įvykusi per 50 metų, dėl kurios e, pasaulio gyventojų skaičius išaugo nuo 3 iki 8 milijardų. Tai yra siubingas skaičius ir dėl to prasidėjo migracija, milžiniška migracija Ir mes stebėme to, to reiškinio apraiškas ir e, tas žemynas, didžiulis kontinentas, kurio dalimi yra Europa, išgyvena demografinį stygių. E, nesubalansuoti pasaulio poreikiai ir produktų tiekimas. Iš tikrųjų, tai mūsų pasaulis nebe neatrastas Eldorado. Bandydama at, išspręsti tai, kas jai svarbiausia, Europa tampa bejėgė, nes, e, š, nes reikia mobilizuoti žmonės, tautas, kurios ją sudaro. E, jūs, e, deputatai, kurie liekate akli ir bejėgiai, jūs susilauksite atitinkamo įvertinimo žinybėje.